Colleagues, good afternoon. We've got this afternoon the... Labadiena, kolegos. Šiandien po pietų pas mus lankysis transeuropinio transporto tinklų koordinatoriai, atsakingi už skirtingus projektus. Šiandien pas mus lankysis trys koordinatoriai. Ponas Balas, ponas Teličko ir ponas Brinkhost. Ir Jie kalbės mums maždaug po 10 minučių, o po to pereisime prie klausimų ir atsakymų. Rytoj ryte pas mus lankysis kiti koordinatoriai. Ponas Koks, ponė Pais, ponas Oliveira, ponas Savary, ponas Vik ir ponas Seki. Ir vėliau į posėdį atvyks komisijos narys Kalas apibendrinti diskusijas. Taigi mūsų laukia pabaigoje desertas, taip sakant, su komisijos pirmininku Kalasu. Taigi 17 prioritetinis projektas, tai yra geležinkelio ašis Paryžius, Strasbūras, Štutgartas, Viena, Bratislava. Ponas Balas, galite pradėti. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Mes atsiskaitome Europos parlamentui apie savo kaip koordinatorių veiklą. Ir šią prasme svarbu mums pristatyti tą pridėtinę vertę šalia valstybių narių pastangų. 17 prioritetinis projektas Paryžius Bratislava sudaro pagrindinio infras, transporto infrastruktūros tinklo svarbę dalį. Tai yra labai svarbus aspektas vidaus rinkos konkurencingumui užtikrinti. E, pridėtinė vertė sudaryta iš skirtingų elementų. Čia aš kalbu apie tam, tikrus, tam tikras sąveikas, tam tikrus ryšius tarp valstybių narių. Nei viena valstybė narė pati viena negali užtikrinti konkurencingos infrastruktūros. Žinoma, ne visuomet lengva ir pavyksta įtikinti kaiminės šalis dėl bendrų sienos kirtimo taškų. Ir galbūt jūs čia taip pat, kaip ir aš, galėtume suvaidinti papildomą vaidmenį. Kitas dalykas, labai svarbus dalykas yra skirtingų transporto rūšių sąveikos užtikrinimas. Tai yra geležinkelio susijimas su vidaus vandenimis, su kelių transportu. Tai taip pat yra labai svarbu konkurencingumui užtikrinti, taip pat keleivių ir um, krovinių srautams užtikrinti. Taigi sąveika yra labai svarbi, ypač kalbant apie geležinkelius. Ir galiausiai reikia pasakyti, kad būtina užtikrinti tam tikrą nuoseklumą, kuomet keičiasi vyriausybės valstybėse narėse, net ir vienoje vyriausybėje gali keistis transporto ministras, taip yra nutikę jau ne kartą. Ir bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis yra labai svarbus. Aš galėčiau Jums pateikti čia labai ilgą sąrašą iš valstybių narių, iš keturių valstybių narių, kuriuose vykdomas projektas. Ir pasikeitus ministrui, darbą dažnai reikia vėl pradėti iš naujo galėčiau pasakyti, kad valstybės narės yra pasirengusios vykdyti 17-ąjį prioritetinį projektą. Valstybėse narėse nėra jokių abejonių dėl šios ašies reikalingumo ir būtinybės Europoje. Šiuo metu beveik 43 procentai visos linijos jau yra nutiesta ir veikia, yra eksploatuojama. 44 procentai kitų darbų šiuo metu kaip tik yra vykdomi. Žinoma, valstybės narės žino savo pareigas, savo atsakomybės dėl projekto vykdymo ne tik jų teritorijoje, bet ir kitose ašies atkarpoje. Kitose atkarpose. Aš galėčiau paminėti Austrijos įnašą, indėlį ir Prancūzijos indėlį tiesiant TŽV liniją. Labai trumpai pristatysiu, kokia yra situacija visose valstybėse. Prancūzijoje TŽV yra nutiestas iš Paryžiaus į Būdų ir kita atkarpa bus pradėta tiesti 2012 metais tikslas yra baigti tiesti liniją iki 2016 metų. Kadangi tai yra stambus infrastruktūros projektas, tai terminas yra gan trumpas. Taigi Prancūzijoje atkarpa veiks jau 16 metais. Austrijoje nauja geležinkelio stotis St. Perton buvo atidaryta 2010 m. rugsėjo mėnesį. Naujoji Melk stotis bus atidaryta lakučio pabaigoje po kelių dienų. Labai svarbi atkarpa. Taip pat ir nauja didelė geležinkelio stotis sostinėje Vienoje bus baigta po vienerių metų yra numatyta 2012 metais atidaryti šią atkarpą gruodžio 8 dieną, o tai sumažins kelionės laiką gan ženkliai. Vokietija. Gera naujiena yra ta, kad kėlio tiltas per Reino upę buvo atidarytas prieš vienerius metus, 2010 m. gruodžio mėnesį. Ir tai dabar leidžia išvystyti 160 km per valandą greitį. Toliau 61 km ruošas tarp Müncheno um, ir kito miesto buvo baigtas um, birželio mėnesį šių metų. Iš tiesų 13 metų buvo dirbama ties tuo projektu ir jam buvo skirta 620 milijonų eurų. Šis ruožas bus atidarytas, buvo atidarytas 2011 metų rugsėjo mėnesį ir tai leis mm, traukiniams keliauti 230 km per valandą greičiu. Augsburgbe mm, buvo pradėtas, buvo susijęs geležinkelis su urbaninėmis zonomis. Darbai yra tesiami, yra šiokių tokių vėlavimų. Vokietijoje dėl pasienio kirtimo taško su Austrija ir Prancūzija. Taip pat ir kėlio zonoje, kur darbai buvo sustabdyti po to, kai buvo atidarytas naujas tiltas. Raštat tunelis tenka apgailestauti, bet dar nėra pradėtas statyti. Münchenas Salzburgas darbai turėtų būti tesiami. Mes iš tiesų manome, kad ši linija yra kontroversiška ir Štutgartas ir pagrindinis projektas susijęs su ta geležinkelio stotimi. Reikia pasakyti, kad po kelių dienų bus rinktas referendumas šiuo klausimu lapkričio 27 dieną ir mes, žinoma, sužinosime to referendumo rezultatus, nuo to priklausys politinis sprendimas ir, žinoma, toles, tolesnis projekto vykdymas. Slovakija taip pat yra labai svarbi mm, šios geležinkelio stoties dalis, nes mm, jis siejasi su Viena ir Bratislava, su sostinėmis. Šiuo metu situaciją galima įvardinti kaip perinamąją. Slovakijoje dirba perinamojo laikotarpio vyriausybė. Buvo pradėtos naujos diskusijos Bratislavoje dėl projektų įgyvendinimo ir viena Bratislava konglomerato projektas bus parengtas 12 metais, jeigu taip atsitiks, mums svarbu sujungti geležinkelio sistemą ir oro uostus. O kalbant apie Bratislavos oro uostą, tai yra labai svarbu, nes e, be jungčių Bratislavos oro uostas neveiks taip veiksmingai, kaip galėtų. Ir intermodalumas. Šiame maršrute yra labai daug oro uostų ir naviguojamų vandens zonų ir mes dedame pastangas susijęti šias transporto rūšis su geležinkelio ašimi, kalbant apie keleivių gabenimą. Mes kalbame apie pažangės bilietų dėgymo sistemas Kai kuriuose valstybėse narėse ir nevalstybėse narėse buvo įdėkti nauji specialūs bilietai, taikytini tiek kelionėms geležinkeliu, tiek ir kitomis transporto priemonėmis. Aš manau, kad Europos parlamento nariams tai galėtų būti įdomu, ypač kalbant apie susisiekimą su Strasbūru. Tai yra bilietai skirti tiek kelionėms lėktuvu, tiek traukiniais. Kitą savaitę Antverpene vyks įprastinės TNT dienos ir viena, vienas praktinis seminaras bus skirtas būtent sąveikoms kaip sujungti oro uostus su geležinkelio sistema. Europos komisija tikrai yra įdėjusi labai daug darbo ir remdama, ruoždamasi šiam praktiniam seminarui, kaip pritraukti į šį darbą tiek ir oro bendrovės, tiek geležinkelio įmonės, tai yra tarptautinės svarbos klausimas ir tokie nauji bilietai ir jų įdėgymas reikalautų glaudaus bendradarbiavimo tiek Europoje, tiek ir už Europos ribų. Ir tai aišku atneštų naudos keleiviams keliaujant geležinkeliu ir lėktuvais. Komisija yra pateikusi naujas TNT gairias Ir pagal šias gairias ši ašis išlieka integruota pagrindinio tinklo dalimi. Šis projektas išlieka ir didžioji dalis elementų gali būti užbaigta ir įgyvendinta iki 2020 metų. Ačiū. Ačiū, ponai Balas, Sverber, panas Kramer. Ir panas Perkė nori pasisakyti. Lichtenberger dar taip pat. Sverber, EPP vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Balašui Jūs e, esate vienas iš seniausiai dirbačių koordinatorių. Jūs jau puikiai išmanote e, transeuropinius e, tinklus ir ačiū už tikrai išsame ataskaitą. Kai aš dabar pažiūriu, ką mums patikė komisija, ką mes čia nagrinėjame savo teisėkros pasiūlymuose ir ką mes galime čia aptarti, tai man susidaro įspūdis, kad yra tam tikras paralelė paralelinė mm, atkarpa numatyta, jeigu, pavyzdžiui, Badeno-Virtembergo žmonės nubalsuotų prieš dabartinę e, atkarpą, kurie eina per Štutgartą, už, prieš vadinamąją Štutgarto 21 trasą. Nes e, šiuo atveju reikia atsižvelgti į um, e, Gaislingerio kalvą, į kurią sunku įvažiuoti traukiniams, nes reikia naudoti du lokomotyvus, e, gabenant krovinius. E, vadinasi, e, šita atkarpa, kuri dabar yra numatyta, nėra optimali kroviniam transportui gabenti geležinkeliais. Galbūt per Sabriukeną, Frankfurtą, Nürnbergą, Pasau, Lincą, Vien, Vieną būtų geresnė atkarpa per Karlsruhe, Štutkartą e, e, į Offenburgą galima toliau, e, toliau tiesą važiuoti, bet galbūt tinkamesnė būtų šita atkarpa. Žinoma, aš pats esu iš Augsburgo ir gal dėl to tempiu anklodį į savo pusę. Bet iš esmės čia tik tai aptarėme tokias alternatyvos, jeigu būtų atsisakoma viena atkarpa ir būtų pasirinkta kita atkarpa. Aš norėčiau išgirsti jūsų pasvarstymų šią temą. Ačiū, padė Ferberė. E, ponas e, Turk. Ačiū, ponia Balašai. E, aš taip pat norėčiau mm, padėkoti už puikų aprašymą, tai kai jūs papasakojate apie šitą trasą. Jeigu aš teisingai supratau, 47 procentai dar tik tai yra tiesiama šio kelio. Yra daugybė klausimų susijusių su šiuo keliu. Aš norėčiau dabar atkreipti dėmesį į e, atkarpą tarp e, Strasbūro ir Appenvailerio. Jūs sakėte, e, kad ten yra du keliai, o yra elektrifikuota šitą atkarpą. Ar čia aš kažko nesupratau? Bet jūs nepasakėte, kaip iš tiesų turėtų būti toliau vykdomi darbai. Uh, ką planuoja Vokietijos e, transporto ministerija ir e, kaip mes galime paremti šitą e, trasos statybą ar tiesimą Europos parlamente. Aš pats esu bavaras ir aš esu suinteresuotas šitą trasą. Kitas dalykas - Müncheno Salzburgo atkarpa. Jūs žinote, kad tai yra labai svarbus koridorius, nes čia yra vadinamasis trikampis pietų Vokietijos. Ir man atrodo, kad jis yra labai svarbus apskritai ekonomikai ir šis projektas turėtų būti vykdomas šioje srityje. O dabar trasa tarp Amfingo ir Müldorfo turėtų būti iki galo pabaigta šita atkarpa. 2010 metais buvo, buvo pradėtas e, tiesimas šio kelio, tačiau e, darbai nejuda, nors iš tiesų šitą atkarpą būtų labai svarbi tiek gabenant krovinius, tiek e, pervežant keleivius. Taigi aš noriu paklausyti, kaip Vokietijos transporto ministerija sprendžia šią problemą. Ir kitas dalykas, jūs minėjote, kad Raštaterio tunelis taip pat yra svarbus. E, ir aš manau, kad čia turėtų bendradarbiauti dviejų projektų koordinatoriai, tai yra PP24 ir PP17 e, projektų koordinatoriai. Ir Vokietijos geležinkeliai jau pareiškė savo nuomonę dėl šios atkarpos e, suderinimo su kitais projektais. Ir kaip Jūs manote, ar Vokietijos transporto ministerija skirs finansavimą šią atkarpos statybą, ar čia tiesiog Vokietijos geležinkeliais išsako savo nuomonę, nepagristą nuomonę? Ačiū, ponia Kramberį. E, ačiū. E, man šis pranešimas tikrai labai įdomus ir, ir, e, ir ponas Ferberis taip pat pranešė naujas informaciją iš Vokietijos fe, federacinės transporto ministerijos. Žinoma, yra tam tikros alternatyvos. Mm Iš esmės, e, jūs sakėte, kad 43 procentai jau yra e, pabaigta, jau nutiesti tie keliai. Yra e, dvi sutartys, kurios yra sudarytos ir iš esmės. Ir iš esmės tos, sudaryta yra daugiau sutarčių, tai yra 14, bet laikomas tik tai dviejų sutarčių tiesant šitos kelius. Žinoma, aš norėčiau, kad būtų ta informacija paskelbta. Pavyzdžiui, tarp Nürnbergo ir Müncheno, pavyzdžiui, atkarpa yra jau pabaigta. Ir dalis iki Würzburgo yra taip pat atkarpos pabaigta. Todėl e, keliamas klausimas. Ar mums yra svarbiausia e, nutiesti mm, e, atkarpą. Netgi tokiu atveju, kai pavyzdžiui kita suinteresuotojų šalis neturi pakankamai finansavimo arba nėra suinteresuota, tai greitai tiesi tos E, geležinkelius. Kitas dalykas, kaip jūs jau daug kartų sakėte, e, e, daug finansuojama ir kelių. Taip pat, žinoma, yra, sakykime, ir tam tikrų kliučių atskirose atkarpose, pavyzdžiui, Gaslingero kalva, kodėl, kodėl pavyzdžiui, kroviniai traukiniai ten negali įvažiuoti arba sunkiai įvažiuoja, bet alternatyvi atkarpa taip pat yra bloga. Jis netinka kroviniam transportui. ir jį vis tiek finansuojama. Tai iš esmės čia kalbame apie, mm, sakėjim, netinkamą lėšų panaudojimą. Taigi klausimas yra toks, kaip mes spręsime šią problemą. Taigi, e, stotims yra tinkamas e, tam tikras finansavimas, e, jis, tas finansavimas neturi viršyti tam tikrų ribų, tai yra įstatymų nustatyta Vokietijoje. O e, už Stuttgartę e, stotis statoma aukščiau, aukštesnė ir didesnė, negu buvo numatyta teisiniuose aktuose. Ir žinoma, čia priklauso nuo to, kaip ten bus balsuojama, koks bus balsavimo e, referendumo rezultatas Stuttgartė. Tačiau bet kokiu atveju čia e, yra e, atitinkamų problemų. Aš matau, kad jau, aš jau baigiau. E, tai yra tiksliau peržengiau savo skirtą laiką. Noriu priminti Um, kolegoms, kad visos jūsų pastabos, taip pat ir žaidimai per pirmininką keliauja. Anksti. Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti koordinatoriui už pranešimą. Aš turiu tris klausimus. E, pirmas klausimas yra susijęs su neišspręstu klausimu, tai yra būtent tarp Vokietijos ir Austrijos dar nėra išspręstas atkarpos e, e, klausimas, tai yra tarp Freilasingo ir tarp Salzburgo yra E, atkarpa. E, ten reikia pastatyti tiesiog tiltą per, per e, Sarlapo upę. Austrija jau yra pasirengusi skirti finansavimą ir statyti šį, šį tinklą. Tačiau Vokietijos pusė nieko nesijima. Ir norėčiau paklausti, kadagi bus pastatytas tas tiltas ir bus išspręsta ši atkarpos problema. Kitas dalykas, tai yra E, susiekimas tarp Vienos ir Bratislavos oro uostų. Jūs e, čia jau kaip minėjote, kad e, iš esmės čia buvo įdomių dalykų įvyko kad iš Paryžiaus į, Bratislavos, į Bratislavą koridorius yra taip pat jau apibrėžtas ir yra kitos atkarpos jau aptartos, bet kyla diskusijų dėl ekonominio šios situacijos įvertinimo. Ar galbūt kai kurie projektai bus pakeisti, nes jie ekonomiškai neapsimoka, ypač kalbant apie Dunojaus regioną. Ir aš norėčiau uh, paklausti, uh, kaip uh, jūs vertinate, kada bus tarp vienas ir Bratislavos oro uostų uh, atkarpa nutiesta, kada galime tikėtis jos. Kitas dalykas. Dabar intermodalumas. Jūs kalbėjote apie įvairias transporto rūšis, apie jų naudojimą. Uh, Ir e, ypač e, kalbant apie oro uostus, geležinkelius, e, e, kelius ir e, laivus, kaip bandoma derinti šias transporto rūšis, e, koks jau iš anksto yra daromas darbas, kaip galima į tą intermodalumą panaudoti tuose numatytose koridoriuose. Ačiū, ponė Lichtenberger. Ačiū. Jau į kai kurius klausimus atsakyta. Mm, bet vis dėlto norėčiau padėkoti, kad, e, kad vis dėlto tą e, pietų Vokietijos trikampį traukėte į e, savo projektus, nors iš esmės dėl jų nebuvo taip aiškiai diskutuota, nes aš manau, kad čia bus labai svarbi atkarpa įtraukta į, į bendrą projektą. Aš manau, visam regionui bus tik tai naudos. Antras klausimas. Kodėlgi statybos darbai, čia aš visada traukiniu važiuoju į Strasbūrą, kodėlgi dabar sustabdyti statybos darbai prieš Kėlio miestą? Nelabai suprantu, kodėl jie nevykdami. Dar vienas dalykas, at, atkarpa tarp Vienos ir Bratislavos. Ji nėra aiškiai apibriešta, kokie prioritetai e, šiame projekte yra svarbiausia. Ir Bratislava ir Viena nesutarė, e, kuri pusė pradės darbus, e, kuriai pusiai arba kuriai šaliai tas, tas projektas yra svarbesnis. Taigi, taigi būtent norėčiau paklausti, kadagi bus nutiesta šitą atkarpą. Tai yra labai svarbus dalykai, aš manau, kad tai yra geriausiai veikiantis koridorius ir manau, kad tie pagerinimai, kurie iki šiol jau buvo padaryti, e, suteiktų naudos tiek keleiviams, tiek e, e, krovinių traukiniams. Aš matau, kad vis dėlto vykdomi kažkokie darbai, kad jau pasiekti kažkokie teigiami rezultatai, nors atkarpa nenutiesta iki galo. Ačiū. Nors aš nesu transporto E, komiteto narė, bet, bet džiaugiuosi, kad man sutikėte žodį. E, bet aš dirbu ilgai šitame komitete ir vis dėlto e, išmanau šią sritį. Pone Balašai, ar ilgus šiuos metus, kuriuos aš jau esu parlamente ir kuriuos jūs dirbate su šiais projektais, mes visą laiką kalbėjome tik nesąmonės? Ar iš tiesų e, yra e, įmamasi teisingų sprendimų, pavyzdžiui, Banin Virtembergo federacinėje žemėje? E, pavyzdžiui, dėl Štutgarto 21 e, trasos. Kai aš dabar e, stebiu Štutgarto situaciją ir Geislingerio e, kalvos situaciją, aš matau, kad iš tiesų teorija skiriasi nuo realybės. Ir jūs dabar sakote, kad visa tai, ką mes iškovojame iki šiol, yra vis dėlto neteisinga ir kad mes netitikome realybės reikalavimų. Mihailė. Paskutinį kartą e, jūs sakėte, kad iš, vieno, iš vienos išvekato oro uostą e, ji bus nutiesta atkarpa. Ar ji iš tikrųjų tiesiama, ar e, nebebūs jį tiesiama? Pone Balašai, jums žodis. Pane Balaš, prašom. Aš dėkoju už visus šios klausimus. E, e, kalbėjausi, tiksliau norėčiau pasikalbėti su transporto ministru poniu Ramzauriu, ir, nes aš turiu jau didžiulį sąrašą, e, sąrašą klausimų. <laughs> Jeigu norite, aš a, galėčiau taip pat įtraukti kai kurios klausimus į sąrašą arba pateikti jums papildomą sąrašą. Aš taip jau supratau. Jeigu jūs turėsite kokį klausimą, aš trauksiu jūsų sąrašą. Aš norėčiau e, vis dėlto neperžengti savo įgaliojimų. Tai yra būtent aš e, na, mm, užsijimu prioritetinių projektų 17. Ir aš jau surinkau daugybę klausimų. E, jūs papildėte šios klausimus iš dalies naujais aspektais ir pateikėte naujų klausimų. Jau pakankamai ilgą laiką man nebuvo suteikta galimybė pasikalbėti asmeniškai su federaliniu ministru, tačiau aš bet kokiu atveju esu visą laiką pasirengęs vykti į Berliną arba į bet kokį kitą Vokietijos miestą ir pasikalbėti su ministru. Pastarai kartą mes sustikome su ministru Strasbūrė, tai labai puikus sustikimas buvo, labai draugiška atmosfera, neutrali teritorija, Tačiau tų susitikimų nėra tiek dažnai, kiek aš norėčiau. Žinoma, yra tokių klausimų, kurie priklauso e, Vokietijos Federacinės Respublikos kompetencijai ir kurie taip pat gali priklausyti e, federacinių žemė kompetencijai. Ir čia ES arba komisija arba koordinatorius negali priimti sprendimų, ypač vienas negali priimti sprendimų, kurie įsikištų į tą kompetenciją. Tai yra tokia situacija, kuri dabar susiklosti. Aš pats keliu klausimus, užduodu juos valstybėms narėms, sprendžiu, diskutuoju. Tačiau pirmiausia, galbūt norėčiau pasikalbėti su Vokietijos transporto ministru. Taigi, kodėl netesiami darbai? Ta aš pats to nežinau. Buvo suplanuoti tie darbai kad bus prie kėlio pastatytas šitas puikus tiltas. Ilgus dešimtmečius buvo laukta ir galiausiai buvo šventinis renginys, buvo nutiesos dvi atkarpos, kuriamis gali traukiniai važiuoti 160 km per valandą greičiau. Mes šventėme kartu atidarimą šio tilto jūs su ponu Ramzaueriu. O dabar darbai nebetesiami. Dabar keliaujame toliau. Yra ir daugiau panašių klausimų. Pavyzdžiui, Gaslingerio e, kalva. Aš nenorėčiau kartoti visų tų klausimų, bet iš esmės sutinku, kad mes iš visų pusių, iš Europos komisijos e, pusės, iš e, koordinatorių pusės, iš įvairių valstybių e, pusių turėtume vis dar kelti tos klausimus ir nuolat jos kartoti. Visos atkarpos yra svarbios. Nes iš esmės viso koridorius mes negalime naudoti, jeigu nors viena atkarpa nėra nutiesta. Todėl kiekviena grandis yra svarbi. Ir e, būtent e, tos atkarpos turi būti puikios kokybės, kad ten galėtų e, didžiulių greičių važinėti traukiniai. Ypač e, Bavarijoje. Ir čia šitas Pietų Vokietijos trikampis yra puikus pavyzdys, kad ten būtent ir reikia atitinkamų atkarpų. Dabar perinu prie Štutgarto 21 trasos. Visas projektas yra labai sudėtingas. Ir stotis, žinoma, priklauso e, visam e, projektui. Žinoma, yra ir kiti aspektai, taip, taip pavyzdžiui, e, jungtys su oro uostais, jungtys su kitais regionais, taip pat yra projekto dalis. Mes galime ES lėšomis finansuoti tik tai bėgių klojimą. O pastatai statomi E, paprastai finansuojant e, miestui arba valstybei. Visą tai reikia suderinti tarpusavėje. Ir mano e, pirmas klausimas, kai aš kaip koordinatorius 2005 metais nuvykau į, į Štutgartą, buvo toks. Taigi, kokia buvo alternatyva šiam projektui? Ir atsakymas buvo, jokių alternatyvų nebuvo šiam projektui. Tai reiškia, kad uh, politinė kalba kalbant, kad sprendimas buvo priimtas ir reikia laikytis to sprendimo. Tuo metu nebuvo numatytos alternatyvos, bet alternatyvų visada yra. O dabar yra visiškai nauja politinė situacija. Čia aš atsižvelgiu į vairius tas protestus ir demonstracijas Štutgarte. Ir dabar priimamas sprendimas ir kelias sekundės tik tai užtruko, kol jisai bus priimtas. Na, e, vokiečių kalba nėra mano uh, gimtoji kalba, aš kalbu mielai vokiškai, tačiau uh, kai aš perskaičiau referendumo klausimą, aš, aš jį uh, čia atsinešiau. Čia yra įstatymas, kaip nutraukti sutartį Štutgarto 21 atkarpoje. Tik tai kelios sekundės užtrunka klasinis vertinimas šio klausimo. Iš tikrųjų, aš jo ne iki galo supratau, bet koksgi rezultatas bus e, e, lapkričio 27 dieną vykstančio referendumo. Taigi, koks bus tas rezultatas, yra vienas dalykas. O kai politikai o interpretuos šitą rezultatą, tai yra kitas dalykas. Po to bus e, dar kitas etapas. Tai yra techninis politinio sprendimo įgyvenimas. Tai yra kitas klausimas. Tai yra būtent, kaip bus įgyventis pats projektas. Taigi, tuos klausimus aš nuolat keliu ir su atinkamais dokumentais aš vis e, norėčiau sugrįžti ir išaiškinti jums priimtus sprendimus bei nuveiktus darbus jums šio komiteto nariams. Ir e, alternatyvi atkarpa dėl, sprendimai dėl jos iš tikrųjų peržengtų jau mano įgaliojimus rytį. E, man yra patikėta, patikėtas koridorius e, nuo tokio miesto iki tokio miesto ir aš negaliu čia per daug pats vienas spręsti. Žinoma, galima bendrai ieškoti tų alternatyvų. E, tuoj baigsiu. Krovinių transportas pietų Vokietijos trikampyje Taigi būtent e, kokie yra pajėgumai, kiek bus e, e, paklota bėgių, kiek bus nutiesta kelių. Kitas dalykas, Münchenas, Müdorfas ir Freilasingas. Šita atkarpa yra aiškiai jau sutarta. Bratislavoje, čia nenorėčiau kartoti, iš esmės dviejų oro uostų susijimas, tai yra labai svarbus. Atrodė, kad abi pusės, kaip aš jau e, praeitą kartą sakiau, jau susitarė, kad bus jungtis tarp e, Švehato oro uosto ir e, Bratislavo oro uosto. Kad įmanoma priimti tokį sprendimą. Jeigu bus atlik, padaryti nauji tyrimai, nuo to laiko Slovakijoje pasikeitė ministrai, dabar naujas transporto ministras. Tai mes dar pamatysime, mes turime palaukti e, kovo mėnesio, kai bus suburta nauja vyriausybė. Aš iš karto tada nuvyksiu į Bratislavą ir e, iškelsiu šį klausimą. Ačiū. E, šiuo klausimu diskusijas baigiame ir tada pereiname prie 27 prioritetinio projekto. Tai yra Rail Baltica. Talinas, e, Varšuva, Kaunas, Ryga, Talinas, Helsinkiai ir pranešės yra ponas Pavel Telička, prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai, ponios ponai. Pirmą kartą mm, sėdžiu Europos parlamento postėdėje, kur monitoriai yra priešais. Taigi iš karto supranti, kaip laikas bėga. Kiekvieną kartą, aišku, labai naudinga apžvelgti viską, kas yra nuveikta, kartu su jumis aptarti tuos klausimus ir supras, išsiaiškinti, kiek padaryta pažangos, bet taip pat ir kiek dar yra sunkumo ateityje kurių daugumą dar reikia spręsti. Turiu pasakyti, kad padaryta pažangos, tačiau yra ir tam tikrų sunkumų ir, ir šį kartą taip pat. Palyginti su ankstesniais metais, galiu pasakyti, kad šį kartą, nežiūrint um, ekonominės situacijos, ypač Baltijos valstybėse, turiu pasakyti, kad yra labai apčiuopiamų pasikeitimų, tikrai konstruktyvios pažangos, kurią pasiekė tos valstybės. Trumpai prisiminkime, apie ką eina kalba Real Baltica. Tai yra projektas, kuris skirtas integruoti naujasias valstybės narės, Baltijos valstybės iš esmės ir Lenkija, bet ypač Baltijos valstybės su kitomis vidaus rinkos valstybėmis per transporto, transporto infrastruktūrą. Noriu tai pabrėžti, kadangi kalbame apie valstybės, uh, kurios dirba labai įvairiomis e, sistemomis. Turime ir vieno kelio, ir dviejų kelių sistemas, elektrifikuotas ir ne, europinės vežės, rusiškos vežės kelius. Taigi tikrai paketas labai įvair, įvairus yra, mišrus, nelengva tos skirtumus įveikti, aišku, ir ekonominiai interesai pakankamai skirtingi, kai kur yra labai jaučiama, iš kurios pusės tie ekonominiai interesai, bet to kai kur mm, strateginės svarbos regionai yra daug didesnės, nei norėtumėm pripažinti, nes iš tikrųjų, jeigu. Mm, konkurenciniu požiūriu kartais yra toks palyginimas, ar daugiau mūsų, ar daugiau kaimynų yra indėlio. Taigi tai turi realių padarinių. Kalbame apie integraciją valstybių, kurioms tikrai labai stiprus mūgis sudavė recesija. Kalbame apie valstybės kuriuose ir valdžios pasikeitimas buvo labai stipriai juntamas ir taip pat mm, tos valstybės narės vis tik tai net ir šiuo sunkmečiu padarė didžiulę pažangą ir tai reikėtų labai įvertinti. Dabar konkrečiau. Praeitą kartą, kai e, buvau pakviestas į šį komitetą, pasakiau, kad tikrai daug pažangos padaryta Estijoje. Šiandien galiu pasakyti, kad iš esmės Estijoje darbas baigtas Dar kartą noriu pabrėžti, kad kalbame apie mm, e, projektinį greitį 120 km per valandą. Tai yra pirmas didžiulis žingsnis įgyvendinant tai, ką prieš daug metų mes vertinome kaip tik tai viziją, kaip strateginį interesą, kad tai būtų europinės vežės elektrifikuotos linijos realiai integruojančios tas valstybės su visa ES. Turiu pasakyti, kad reikia žengti žingsnis po žingsnio ir reikia užtikrinti, kad koks tai bebūtų projektas, kad jis ekonomiškai būtų gyvybingas. Taigi, tai yra pirmas žingsnis ir iš esmės mes jį baigėme Estijoje. Uh, faktiškai Estija sugebėjo netgi sutaupyti šiek tiek lėšų. Iš tų milijardų, kiek reikėjo, aišku, 2 milijonai gal yra lašas, tačiau estai suprato, ką reikėjo padaryti, jie daug signalizacijos sistemoms investavo. Dabar turime štai tokį 120 km per valandą greitį Estijų. Latvija. Latvija, kaip jūs atsimenate, paprašė ir jai buvo leista um, šiek tiek status quo išlaikyti, ne, ne, nedaryti pažangos dėl ekonominės situacijos puikiai suprantamos. Aišku, ta visa geležinkelio infrastruktūra yra kritinės būklės, ją reikia gerinti, tačiau norint, kad Rail Baltica per šią finansinę perspektyvą būtų užbaigta su projektiniu greičiu 120 km per valandą, aš manau, kad mes vis tik taip laikomės to tvarkarašio Ypač turint omenyje, kad Latvijos vyriausybė balandį nusprendė vėl atnaujinti darbus ir paskirti 21,5 milijono eurų nuosavų lėšų. Uh, kaip e, bendro finansavimo dalį šiam projektui. Taigi mes grįžtame atgal jau vėl po truputį judame įgyveninant šį projektą. Jeigu paklaustumėte, ar, tu, ar įvykdysim tą tikslą, kad su šios finansinės perspektyvos laikotarpį viską užbaigtume, aš manau, kad taip mes galėsime gyventi tai, dėl ko buvo susitarta ir Latvijos naujoji vyriausybė dar kartą tai patvirtino, kad atnaujina darbus. Lietuva. E, vos prieš kelis mėnesius Mm, pavadinkime tai, buvo, kabutės, atidaryti nauji 6,5 km dvigubos vėžės atkarpa, tai yra ta dalis iki sienos su Lenkija. Kaip atsimename, prieš keliarius metus Lietuva planavo turėti Europinę vėžę iki pat Kauno kolegos iš generalinio direktorato, mes visi kartu įvertinom, aišku, ekonominę situaciją ir nusprendėme, kad reikėtų vis tik tai dvigubos vėžės, kad būtų galima ir esamą infrastruktūrą naudingai panaudoti ir sugebėti laiku tą projektą užbaigti ir iš esmės labai smarkiai sumažinti numatomą projekto gyvenimo kainą. Tai aš manau, kad tai yra labai svarbus, ne vien tik simbolinė prasme, žingsnis į priekį, tai yra tikrai labai svarbi kelio atkarpa įveikta. Dar vienas dalykas, manau, kas irgi lygiai taip pat svarbu, gal netgi dar svarbiau, tai yra Lietuvos vyriausybė ir parlamentas, mm, Rail Baltica projektą įvertino kaip strateginės nacionalinės svarbos projektą, kas, aišku, turi savos reikšmės, tai reiškia, kad e, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie e, žemės sklypų um, panaudojimą valstybės reikmėm, tai yra labai svarbus įvardymas. Tai vėlgi rodo atsinaujinantį įsipareigojimą iš Lietuvos pusės įgyventi šį projektą. Trečias labai svarbus sprendimas, pasikeitimas Lietuvoje galbūt galim pasijuokti iš to, tačiau iš tikrųjų tai yra daug svarbiau, nei vien tik tai simbolinis momentas. E, reikia galvoti, apie ką eina kalba. Tai yra e, vyriausybės sprendimas, kad logistikos centras Kaune bus pastatytas ir, atit... ir apims uh, dvi vietas, kurios lyg ir tarpusavyje konkuravo. Kodėl aš sakiau, kad galim pasijuokti? Tai iš tikrųjų, kai vieni norėjo A, tai yra Poliamono, kiti norėjo B taško, tai yra Karmėlavos. Buvo tų suinteresuotų grupių, kurių interesai čia suveikė, bet buvo priimtas sprendimas, kuris taip pat atitinka ir naują transporto mm, koncepciją ir Real Baltica tikrai galės daugiau išplėtoti visas galimybės, savo potencialą ir tai dar kartą paryškina, kaip svarbu yra integruoti geležinkelio infrastruktūrą ir logistikos centrus. Iki šiol, kad ir kaip tai stebintų, nebuvo suvokta ta svarba. Lenkija. Tai e, turbūt vienintelė valstybė, kuri šio projekto rėmose nusprendė panaudoti savo sanglaudos lėšas, o ne TNT lėšas. Tai čia gal būtų toks svarbesnis pasikeitimas, palyginti su tuo, koks darbas yra vykdomas bendrai. Tai mm, čia tie yra aplinkosauginiai elementai, buvo priimtas sprendimas statyti naują infrastruktūrą prie e, arti sienos su, Le, su, su Lietuva. Tai reikštų iš esmės nukrypimą nuo planuoto maršruto, tačiau jie sako, kad kad priežastys yra tikrai labai pagrystos, legitimios, kad e, iš tikrųjų visą tai daroma dėl to, kad reikia išsaugoti labai vertingą aplinkosauginę prasme vietovę. Aišku, tai e, gali reikšti, kad galbūt tas projektas persikeltų tada ir į kitą finansinės perspektyvos laikotarpį, tačiau, na, galbūt iš tikrųjų tos priežastys yra legitimios, bet tai reiškia, kad dabar su Lenkijos vyriausybė prasideda planavimo laikotarpis kai jau tikrai tas sprendimas priimtas, reikia pasirūpinti, kad kaip galima greičiau judėtų tie darbai, turint omenyje kitą finansinę perspektyvą. Tai, tai apibendrinant tiek būtų, kas konkrečiai yra padaryta pastaruoju laikotarpiu. Aš manau, kad vienas yra dar labai svarbus pokytis Pranešimas turėjo būti parengtas iki lapkričio 10, bet nuo to laiko dar įvyko Baltijos valstybių ministrų pirmininkų susitikimas ir vicepirmininkas Kalas jame dalyvavo būtent 10 dieną ir buvo padarytos labai svarbios išvados. Uh, Ir yra taip pat ir um, vyriausybių vadovų bendras pareiškimas padarytas šią temą. Ir tai sutampa taip pat ir su gyvendinamumo studijos uh, parengimu. Ta studija buvo iš dalies finansuota Baltijos valstybių, iš dalies Europos komisijos ir noriu pabrėžti, kad prieš keliarius metus turėjo būti atliktos trys studijos kurias turėjo įgyventi trys Baltijos valstybės. Mums pavyko apjungti tai į vieną bendrą studiją. Uh, Ir jos išvados yra pakankamai įdomios, pakankamai atitinkančios um, tą bendrosios vizijos požiūrį, kad įgyvendinant e, šį mm, projektą bus galima užsitikrinti, kad turėsime europinės vėžės elektrifikuotą, um, kai kuriuose vietose galbūt ir e, dviejų kelių um, liniją e, nuo Talino iki pat sienos su Lenkija. Studija sako, kad ekonominė prasme tai yra tikrai um, įgyvendinamas variantas. Tai yra tai, kad trys Baltijos valstybės yra pasirinkusios, investicijos būtų maždaug 3,6 milijardo eurų. Čia aš gal atsargiai uh, cituočiau konkrečius skaičius, nes uh, na, gali būti maždaug apie 3,6 milijardo eurų pagal bendrus paskaičiavimus, apitikrus paskaičiavimus. Um, greitis būtų iki 140 km per valandą, taigi nuo Talino iki Lenkijos sienos maždaug 8 valandas reikėtų keliauti, o kroviniai, krovinių transportas užtruktų maždaug 10 valandų ilgiau. Tai galite sakyti, tai ar yra prasmės toliau dar statyti tą rebaltiką? Taip, nes mes kalbame apie bendrą koridorių, kuris turėtų būti gyventas ir veikti 2013 e, metais. Mes turime žengti žingsnis po žingsnio, mes turime pasinaudoti Rail Baltica vienas, jeigu tai būtų galima panaudo, papas, pavadinti, ir žengti į ateitį su tolesniais planais. Dabar, ką vicepirmininkas pasakė, komisijos iniciatyva yra m, mm, apjungti Rail Baltica į bendrą uh, transporto koridorių sistemą ir iš tikrųjų yra labai paremta ta mintis, kad jeigu per bendro sprendimo procedūrą viskas bus patvirtinta, tai viskas įsitrauktų į bendrą, taip pat ir Adrijos jūrą apimančią koridorių sistemą. Aišku, dabar ne šis projektas bus įgyventas iki galo, bet jau dabar Baltijos valstybių ministrai pirmininkai nusprendė, kad jie kurs bendrą įmonę vėlgi mm, prieš keliarius metus galbūt tai buvo neįsivaizduojamas dalykas, net neplanuojamas e, e, dalykas, dabar apie tai jau eina kalba, kad bus bendra įmonė, kuri įgyvenins šį projektą. Uh, sprendimas dėl įgyvendinimo turėtų būti priimtas dar iki šių metų pabaigos ministrų pirmininkų. Taip pat yra kvietimas ir Lenkijai pateiktas prisijungti. Aš labai pasikliaučiau čia jūsų palaikymu, jūsų pagalba, komunikuojant visas šias žinias. Dar būtų kvietimas Italijai, Čekijai, Austrijai, e, Slovakijai, aišku, taip pat ir Lenkijai prisijungti prie to projekto, kadangi jau eina kalba apie visai kitas dimencijas. Uh, Ir pirmininkė dar pabaigai porą pastabų baigiamųjų. Aišku, tai yra vis dar sudėtingas projektas, tačiau tai yra aiškios strateginės svarbos e, reikšmės projektas ir kaip mes matome iš įvairių, taip pat ir iš verslo aspektų, kad tai yra tikrai tvarus projektas ir ypač tai atitinka naują politikos koncepciją, kuri dabar jau patvirtinta ir kaip jūs žinote, pažįstate mane, kas iš praeities, e, tikrai aš esu patikimas žmogus, taigi aš galiu pasakyti, kad e, man atrodo ši nauja koncepcija, kurią vicepirmininkas Kalas ir jo tarnybos pasiūlė, manau, iš esmės padės įveikti visus tos iššūkius, kurie kyla ir dėl mano projektų, ir aš manau, kad ir dėl kitų projektų, ir aš manau, kad tai būtų įdomu padiskutuoti, kaip realiam gyvenime ta koncepcija sprendžia visus tos iššūkius, su kuriais susidarėme, ir kaip viskas gali materializuotis, e, kaip mes būsime konkurencingesni ateityje, ypač rytų Europos rinkose. Aišku, yra problemų iš dalies dėl to, kad yra tam tikrų e, interesų paliestų, kai kur įmonės veikia galbūt tik tai galvodamos apie savo interesus ir taip toliau, bet visą tai galima įveikti. Ir pabaigai viskas galbūt Paprastai pa, galima būtų pasakyti, kad dabar reikia tik tai gyventi tai, kas liko. Ir, ir galbūt per nelik lengva tai pasakyti, bet man atrodo, viskas vyksta kol kas pagal tvarkaraštį. Toliau mes turime jau pradėti projektuoti naują projektą. Galvojant apie naują Baltijos Adrijos koridorių, aš yra labai rimta iniciatyva dėl keleivių transporto, aš paminėjau tai jau, bet dabar jau konkrečiau apie tai galime kalbėti apie šią iniciatyvą ir mes norime pasirūpinti, kad ta dalis, tai yra būtent ta e, rytinė Lenkijos dalis, kad ta, kuri persikels į, finans, į kitą finansinės perspektyvos laikotarpį, kad ir tai būtų viskas įgyvendinta laiku. Ir pagrindinis toks elementas, tas apendiksas, ap, ap, apėjimas, galbūt toks elementas, kaip kad sako e, Lenkijos ministras, kad tai puikiai atitinka visą naują koncepciją. Na, aš tikiuosi, kad galėsiu pasikliauti jūsų palaikymu toliau. Ačiū, panas Zasada. Bardzo dziękuję. Panie koordynatorze. Ačiū, pana pirmininkė. Koordinatoriau. Mums tikrai nereikia įtikinėti, kad būtina tiesti koridorius nuo pietų į šiaurę. Apie būtent tokį projektą mes ir kalbame - Rail Baltica. Taip pat yra ir kitas ST e koridorinis maršrutas, kuris yra pagrystas upės koridoriumi. Abiems projektams reikia užtikrinti greitą ir tinkamą e, krovinių srautų gabenimą iš šiaurės į pietus. Dabar grįžtant prie mūsų svarstomo klausimo, būtent 27 prioritetinio projekto Rail Baltica, Lenkijai šis projektas yra labai svarbus. Tačiau, žinoma, jis yra svarbus ir kitoms šalims, tame tarpe ir Baltijos valstybėms valstybės kol kas labai ribotai naudoja galimybės e, tiek krovinius, tiek keleivius gabenti geležinkeliais. Ir mes žinome, kokios to yra pasiekmes. Kai anksčiau būdavo dažniausiai gabenami kroviniai tarp tų valstybių ir Sovietų sąjungos. Žinome, kad Krovinių gabenimas geležinkeliais yra ekologiškai neteršiantis ir prisideda prie konkurencingumo didinimo, taip pat gali priartinti rytų Europą prie vakarų Europos. Tačiau kalba eina ne apie politinį projektą. Iš esmės šis projektas yra ekonominė prasme labai svarbus. Ypač tokiais išbandymo metais, kuriuos mes dabar kaip tik ir išgyvename. Aš turiu Jums, ponia koordinatorių, trumpą klausimą. Rail Baltica projekto įgyvendinimas ir jo įtaka tranzito galimybėms tarp Baltijos šalių ir likusios Europos Sąjungos. Kokiosgi yra realios galimybės, kokie yra realūs pajėgumai. Toks yra mano klausimas. Dėkuoju, dabar panas Liberatskis, trys minutės. Ačiū. Jeigu leisite, kalbėsiu ne kaip Lenkijos atstovas, bet kaip socialdemokratų atstovas. Pirmiausia, mano pastebėjimai. Kamgi yra reikalingi koordinatoriai? Jeigu koordinatoriai tik turi atsiskaityti apie tai, ką sakė ministrai ar premjerai, jeigu jie tik dalyvauja susitikimuose su ministrais pirmininkais ir ministrais, tai reiškia, kad jie neturi veiksmų laisvės. Na, nesupraskite manęs neteisingai. Aš klausiausi koordinatorių pasisakymų, išklausiau, su kokiamis problemomis susidurama, girdėjau apie tai, kad šalis kenčia nuo krizės, o Lenkija yra vienintelė, kuri išgyvena ekonomikos augimą. Jūs kalbėjote apie įvairias ekonominės problemas ir sunkumus. Uh, Deja, nesulaukiau jokios informacijos apie tikrąją pažangą. Lakučio 10 dieną vyko ministrų pirmininkų susitikimas su komisijos nariu Kalasu ir tai yra viena, atrodo, gera žinia. Tai rodo, kad bandome pareikalauti veiksmų iš vyriausybių. Aš džiaugiuosi tuo, kad jūs pateikėte štai tokią informaciją. Būtent tai, kad Europinė vėžė gali būti sujungta su rusiškoje plačiaja vėže. Čia reikia kalbėti apie finansus, apie skiriamas lėšas, apie tą 6,5 km ruožą, kuris buvo atidarytas Lietuvoje, tačiau iš esmės e, veiksmai yra atidendami iki 2030 metų. į laikotarpį po 13 metų. Geležinkelius būtina rekonstruoti ir modernizuoti. Ir socialdemokratai, ir aš pats galvoju, kad mes nepakankamai greitai judame į priekį, nedarome pažangos. Mums svarbu, kad šis projektas būtų įgyvendintas. Jau 15 metų kalbame apie šį projektą. Per šiuos 15 metų Lietuva ir Latvija sulaukia labai daug tarptautinių vežėjų, krovinių gabentojų. 165 tūkstančiai tokių vežėjų dirba Lenkijoje. Kodėl? Todėl, kad kitos transporto rūšis užgožia geležinkelį. E, dėl šios priežasties mes norėtume gauti konkrečios informacijos, konkre, informacijos apie konkrečius terminus. Dėkoju, ponas Zylė. Trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Teličkai ir norėčiau nesutarti su ponu Boguslavu ir socialdemokratų frakcijos nuomonę dėl šio klausimo. Aš negaliu dabar spręsti dėl kitų klausimų, bet kalbant apie poną Teličką ir jo darbą, vykdant Rail Baltica projektą, jis yra labai svarbus kai jūs e, atvykote į Latviją, dar prieš patvirtinant kofinansavimo dydį, jūsų poveikis buvo tikrai labai didelis ir tai yra labai svarbu, kai yra vykdomi tokie bendri tarptautiniai projektai. Todėl aš tikrai nesutiksiu su socialdemokratų išsakyta pozicija, ypač dėl koordinatoriaus ir šio projekto. Dabar dėl Real Baltica tyrimo. Mes esame kvietę daugelį parlamentarų į susitikimus, jis yra labai gerai pristatytas. 2014 metai yra gautinis terminas europiniai vėžiai. Ir finansavimas bus skirtas iš sanglaudos fondų, taip pat sujunkime Europą priemonės ir taip toliau. Lapkričio 10 dieną Taline vyko susitikimas ir aš manau, kad jį seks konkretus veiksmai, tačiau aš turiu tokių šiokių tokių dviejonių, nors iš esmės esu nusiteikęs optimistiškai. Pone Telička, aš tikiuosi, kad jūs pakomentuosite. Latvijos naujas ministras pirmininkas Dombrovskis sakė, kad net jeigu mes remsime Europinės vežės projektą, mes turime įtraukti Rygos apylanką e, kurios išlaidos bus didesnės negu 3 milijardai. Mes turime panaudoti sanglaudos lėšas, tačiau mums yra reikalingi ir papildomi pinigai iš ES fondų, kas tikriausiai nėra įmanoma. Taigi, kokia yra jūsų nuomonė šiuo klausimu ir dėl tų dviejonių. Jūs kalbėjote apie ekonominės interesų grupuotės. Praėjusią savaitę buvo kalbama apie rytų vakarų krypties elektrifikavimą. 1,6 e, milijardai eurų kainuos vien tik Latvijoje e, to projekto įgyvendinimas ir mes negalime tokių lėšų rasti. Taigi, kaip Jūs galėtumėte pakomentuoti šios sudėtingus klausimus? Ačiū dabar, panas Kramer. Taip pat norėčiau padėkoti už pranešimą ir norėčiau pabrėžti, kad e, aptariant visus tuos pranešimus, iš tiesų jūs nuveikėte labai daug ir e, kad mes tiek daug nuveikėme, turime būti dėkingi jūs, jums ir jūsų darbui. Dabar mes kalbame ne tik apie naujas atkarpas, bet ir apie tai, ar Baltijos valstybės bus atskirtos nuo ES, ar bus sujungtos su jie. Ir kad e, bus nauja atkarpa nuo Talino iki Varšuvos. Džiaugiuosi, kad kad e, Lenkai dabar mm, nusprendė atkarpą vesti per Belistoką, e, Elką ir Subalkus, tai apėdami šitą gamtos rezervatą. Ir dabar aš pažiūriu į žemėlapį. Ir matau, kad iki 2020 metų bus skitysama šitą naują atkarpą. E, nors mes ir, žinoma, kad Lenkai e, skiria tam daug lėšų, 1,2 milijardus eurų. Aš norėčiau paklausyti, kiek, kiek užtruks e, šitas, e, kiek užtruks e, šita darbų pradžia. Paskutinis dalykas, kad būtų E, taikoma e, taip pat europinė vėžė. Ispanija taip pat yra plačios vėžės e, šalis. Pavyzdžiui, iki Madrido. Iki Madrido veda europinė vėžė, o, o iš kitų Ispanijos miestų yra platesnės vėžės. O dabar iki 2012 metų Estijoje turi būti jau nutista visa atkarpa pagal europinę vėžę. Vadinasi, iki pat pakrantės bus nutiesta visiškai nauja atkarpa. Iš tikrųjų, šiuo atveju galbūt geriau yra nemodernizuoti senasias atkarpas ir senasias vėžes, bet tiesiog iš karto jau daryti naują europinę vėžę, nes po penkių metų vis tiek reikės viską keisti į europinę vėžę. Ir e, manau, kad galbūt e, reikėtų daugiau jungčių tarp iš šiaurės į pietus ir, ir, ir kitas rytis. Galbūt galėtumėt paaiškinti. Pone Količiak. E, taigi, ponė Teliškė, mes susitikome po keliarių metų. Norėčiau padėkoti už jūsų pranešimą. Tiesiog turiu kelis klausimus. Pirmas klausimas. Čekijoje, kai mes kūrėme naujus koridorius, tai ten numatoma 130 km e, per valandą greitis. O Baltijos valstybėse numatomas toks greitis 120 km per valandą. Šitas skirtumas yra uh, pakankamai nedidelis, bet vis dėlto kodėl yra toks skirtumas? Kitas e, klausimas. Mm. Ar jūs užtikrinsite, kad Baltijos šalių atkarpa uh, bus e, sujungta su Lenkijos atkarpa, nes Lenkijoje e, kyla tam tikrų problemų tiesiant kai kurios geležinkelio atkarpas. Ir e, iš esmės visas projektas nėra toks jau užtikrintas, nes jeigu stringa kokia nors viena projekto dalis, tai vadinasi visas projektas netenka prasmės. Aš manau, kad jūs imsitės atitinkamų veiksmų. Ačiū, ponė Telička, norite atsakyti šios klausimus? Kito varianto neturiu, ar ne? Pirmininkas, ne, bijau, kad ne, dėja taip teks dirbti. Kągi, ačiū pirmininkė, gerbėjim ponios ir ponai, ačiū už jūsų klausimus. Aš pabandysiu atsakyti e, tailę, kaip jie buvo užduoti ir išsakytos pastabas. Visų pirma, labai vertina, e, jūs, vertinu jūsų pasisakymus, kad Rail Baltica yra labai svarbi Lenkijai. Aš manau, kad iš tikrųjų ir, ir, ir tai pakankamai yra išsakoma ir ryšiuose su Varšuvos kolegomis. Ir aišku, aš pristatau, kas yra pasiekta, ką mes padarėme, tačiau realiai tai yra valstybės narės, kurios atlieka visus darbus. Aš galiu sudaryti palankęs sąlygas, galiu padėti, galiu daryti spaudimą, galiu ieškoti sprendimų ir taip toliau. Tačiau viską padaro valstybės narės ir jau po to aš Aš galiu tik pristatyti, kas yra padaryta po to komisijai. 15 metų, kaip ir jūs pasakėte, nebuvo nei vieno pasikeitimo, jokio žingsnio iš jūsų pusės, iš Lenkijos pusės. Taigi, uh, Jeigu vertinčiau dabar, kas padaryta per penkerius metus, įtraukiant ir parengiamą tą e, stadiją, tai štai kokie yra pasiekimai Lenkijoje ir aš manau, kad visa tai nulėmė politinis konsensus ir jūsų partija dalyvauja tame ir aš manau, kad ir, ir, ir tos pastangos dabar ir finansai akivaizdžiai visą tai rodo. Kitas iki, kai pristatinėsiu savo ataskaitą, pasistengsiu detaliau taip aptarti, na, uh, Nežinau, ar visus domins visi techniniai dalykai, bet um, kaip jūs pageidausite, aš galėsiu ir, ir detaliau viską pristatyti. Faktas yra tas, kad yra padaryta daug pažangos iš tų valstybių pusės. Ir Ar čia vertintumėm iš ekonominių galimybių pusės, tas jau yra patvirtinta ir iš atliktų darbų padaryti susitarimą. Iš esmės mes artėjame prie tokio momento, kai apie 2015 metus mes jau turėsime traukinius, kurie keliaus, kurie bus įdomus verslininkam keliaujantiems iš Talino į Varšuvą. Taigi netiesa, kad nieko nėra daroma Lenkijoje. Ir aš džiaugiuosi, kad galiu pabrėžti, kad yra pasiekimų ir anais metais tą pat pasakiau, kad yra pasikeitimų Lenkijoje. Mm, aš mielai, aišku, kitas iki daugiau detalių pateiksiu. Dabar dėl intermodalumo ir geležinkelio. Visiškai um, sutinku su tuo, ką Jūs pasakėte. Geležinkelis turėtų būti laikomas laikoma strategiškai svarbia, aplinkai palankia, gera, naudinga transporto rušimi. Aš manau, kad, na, yra, aišku, jeigu to le, vėlavimo Lenkijoje, tai. Um, Aišku, reikia suprasti, kad Lenkijos vyriausybė turėjo pagristų priežasčių, kodėl tuos sprendimus atidėliojo, kad yra aplinkosauginiai uh, dalykai. Aš manau, kad galbūt iš tikrųjų tas, tas 45 minutės galima sutaupyti kažkur tai kitur. Ir ar Lenkija prašo kažkokių tai išlygų, nežinau, ne, darbai vyksta ir aš aišku darysiu politinį spaudimą tiek, kiek bus reikalinga, kad tai, kas yra sutarta žodžiais, būtų paversta praktiniais darbais. Taigi toliau jau ne, ne man, aišku, spręsti, ar, ar reikia kažko tai dar. Vienintelis komentaras, ką galėčiau pasakyti, 15 metų prireikė, kad kažkas pajudėtų iš vietos. Buvo daug memorandumų, susitarimų tarp Baltijos valstybių ir Lenkijos ir nieko nevyko. Taigi mano manimo, aišku, komisija galėjo padaryti tam tikrą poveikį, bet tai mano pastebėjimai. Ir dabar dėl tų abejonių Aš čia gal neskubėčiau tų abejonių sklaidyti, kadangi tai yra dar tik bendro sprendimo proceso pati pradžia, bet aš manau, kad jau kažką tai rankose turime. Tai yra labai detalė galimybių studija, kuri rodo, jog tikrai iš ekonominio požio taško tai yra naudingas variantas, aišku, jis brangus, tačiau galvojame apie laikotarpį, apie 2024, galbūt 2030 metus, aš sakyčiau, užmoje turėtų, turėtų būti dar platesni, platesni ir tai yra 2024 metai. Um, ant, kita jau aišku, finansinė perspektyva, 85 procentai bendra finansavimas. Aš manau, kad net ir sunkmečių ekonominės recesijos laikotarpiu tai įmanoma padaryti, galima. Ir dvi svarbias pastabas dėl rytų vakarų norėčiau pridurti. Aš tikrai matau rytų vakarų linijas kaip papildomas e, e, Rail, Balticai, Rail Baltikos projektui naudingas linijas. Tačiau šiaurės pietų, aišku, svarbiausias yra koridorius dėl akivaizdžių politinių, ekonominių, strateginių priežasčių. Aišku, mes galime galvoti, kaip tai finansuoti ir taip toliau. Turiu pasakyti, kad dabar uh, matome daug didesnį verslo susidomėjimą, jie jau, jau verslas galvoja, galbūt gali, galės prisidėti prie bendro finansavimo mūsų projekto. Ir pavyzdžiui, ta, um, tas centras Kaune, tas keistas toks mūšis tarp dviejų interesų grupių, parodė, kad tiesiog um, realiam gyvenime sunku buvo pripažinti, ką reikštas centras, kaip jis pritrauks investicijas iš užsienio. Jūs minėjote papildomas lėšas. Aš neturiu galimybės pasakyti taip ar ne ir kiek kol kas esame tokiame etape, kur dar svarstome įvairias galimybės. Čia aš turiu kalbėti kaip koordinatorius. Manau, kad vicepirmininkas gruodžio pradžioje jau galės apie tai kažką pasakyti. Bendrai galiu pasakyti, kad kalbame apie realias strateginės galimybės, kurios yra svarbios ne vien tik tai valsty, e, Baltijos valstybėms. Kalbame apie tai, kaip galėtumėm tapti konkurencingi rytuose. Tai yra tikrasis klausimas. Eina kalba ne vien apie jungtis, apie sujungimą, bet esmė yra tokia, ar tai mes, Europos valstybės, būsime konkurencingos, praturtėsime, turtės mūsų regionai, ar kažkas kitas. Aš manau, kad tai yra esmė, jeigu būtų daugiau laiko, aš mieliau, galbūt plačiau, diplo, diplomatiškiau gal tai galėčiau pristatyti. Dabar ponui Krameriui. Dėl Elk, man atrodo, aš jau lik ir viską pasakiau. Mes laukiame naujos Lenkų vyriausybės suformavimo. Aišku, bus pasikeitimų, mes vyksime į Varšuvą ir detaliai planuosime tuos darbus, kuriuos reikės atlikti. Man atrodo, kad mm, galima galvoti apie visą kitą finansinę perspektyvą, ne plus du, bet kitą finansinę perspektyvą. Vis tik tai aš galvoju, kad mes galime pasistengti ir geriau padirbėti. Kol kas nenoriu leistis į detalės, detalės paaiškės vėliau, tačiau galiu Jūs patikinti, kad mes darysime spaudimą ir stengsime dirbti kaip galima greičiau. Nes Baltijos valstybės tikrai galės teikti, kad štai mes savo dalį padarėme. Suprantame, kad Lenkija um, dėl legitimių priežasčių sprendimus prieėmė vėliau, tačiau reikia vis tik tai tikėti solidarumo per sieną iš visų valstybių ir aš tikrai darysiu spaudimą. Mielai um, plačiau jums papasakosiu apie tikslesnės detalės, visą suderintą scenarių iškart, kai tik tai mes turėsime jau kažkokį tai konsensusą su Lenkijos valdžia. Bet dar reikia, aišku, uh, palaukti ir, ir šis rinkimų laikotarpis tikrai nebuvo pats patogiausias momentas. Tarp kitko, jūs minėjote uh, Baltijos Adrijos koridoriaus pietinę dalį e, būsimą. Labai džiaugiuosi, kad yra toks su, supratimas, padrasnimas iš komisijos, kad, kad dėl to klausimo ar mes tikrai kalbėsime su tomis valstybėmis jau pietų, Lenkija jau aišku kaip ir, bet ir, ir toliau galvosime ir aš tikrai labai prašysiu jūsų palaikymo to klausimu. Matome iš tikrųjų daug paramos Baltijos Adrijos koridoriui, daug galimybių ir, pažiūrėjau, ką panas Oličin pasakė, 130 km Čekijoje, 120 km per valandą čia. Na, visuomet reikia ieškoti kažkokio tai kompromiso pasiremiant konkrečios situacijos analizę, studiją, jeigu kažkuriuose Baltijos valstybėse, kažkuriuose ruožuose, kad ir 30 km per valandą greičiau važiuotumėt traukiniu, suprastumėt, kodėl toks pasirinkimas buvo padarytas, o ne kitoks. Projektinis greitis yra toks, tačiau aišku, galbūt kai kurie traukiniai, kurie dabar važiuoja 70 km per valandą greičiu, tai iš tikrųjų pasikeitimas bus labai juntamas. Pakrantės linija aišku, visą tai legitimus klausimai, tačiau manau, kad mums reikia tiesios linijos, matome papildomumą, kai galvojame apie dabartinę esamą liniją, ją reikia modernizuoti ir visą tai, man atrodo, pagrystos išlaidos ir ateityje, žinoma, naudos duos viskas, kas tik bus įmanoma. Ir mes tikrai sutaupysime su Europinės vėžės linija, nes galbūt kai kuriam uh, Kai, kuriem, kai kuriam krovinių transportui bus daugiau lankstumo su uh, Baltijos linija, nei um, tuo atveju, jeigu to neturėtumėm. Aišku, dabar iššūkis yra dėl Europinės vėžės 2024 metai. Mm, ar turime garantijas iki 2024 metų, gal 2030 metai, aišku, tai dar yra tolima perspektyva, tačiau galvojant apie tai, kiek bus išlaidų sutaupyta, galima būtų variantus kombinuoti, kokia konkrečiai bus linija, dar tą reikia nuspręsti. Labai svarbu, aišku, matome, kokie dabar ženklai, kurie kryptim lyg ir vyksta, bet tačiau mes norime, kad, viskas, kad būtų kaip galima viskas tiesiau, kad sumažintumėm išlaidas. Ir dar, panas Holičiak, teiravosi dėl jungčių Lenkijoje Na, ne viskas dar taip numatyta, tačiau. Ir tai, kad komisija priemė sprendimą um, Red Baltica su, kombinuoti, kad būtų uh, sujungtas koridorius su uh, Baltijos Adrijos, uh, tai, tai jau yra labai svarbus ženklas, manau, kur, atsakant į tai, ką jūs išsakėte, kaip susirūpinam uh, keliačius klausimus. Uh, Ačiū, dabar perėmėme prie trečiojo kalbėtojo. Ne, ponė Zasada, norite išreikšti savo nuomonę. Aš norėčiau a, parlamentarams iš esmės turime tik tai 15 minučių ir aš matau, kad čia mes judame ne 120, bet 30 km per valandą greičiu. Aš norėčiau atsiprašyti, kad dar kartą prašau žodžio. A, apimtis yra pakankamai mažos. Iš esmės, jeigu jūs neturite jokios infrastruktūros šiuo metu, kurią galėtumėte panaudoti ir kurio galėtumėte gav, e, gabenti krovinius, tada iš tiesų tas judėjimas ir nevyksta. Tai šis klausimas yra apriepia ne tik tai E, Baltijos valstybės ir Lenkiją, bet ir Kazakstaną ir kitus e, Baltijos jūros, netgi iki Kinijos tikriausiai nueina, turėtų nueiti šitą atkarpą. Taigi mes e, tik tai vertinsime, kokios krovinių apimtys bus ateityje ir kokių galima tikėtis. Tačiau bet kokiu atveju aš tai dar paaiškinsiu studijoje. Taigi, ačiū. Galut, galutinis kalbėtojas kalbės apie Mm, šeštą e, prioritetinį projektą, tai yra e, Lionas Triestas Dyvačia iki Ukrainos sienos. Taigi, žodis. E, ponui Brinkorstui. Kągi, visi žinome kad mūsų interesas yra padaryta pažanga per pastarosius metus ir kokiegi buvo veiksmai nuveikti per pastarąjį laikotarpį. Teskite, sako pirmininkas. Pirmininkė. Jeigu prieš pusmetį būtų vykęs toks susitikimas, tai aš tikrai būčiau labai susirūpinęs. Šeštas prioritetinis projektas yra labai didelės strateginės reikšmės. Čia mes kalbame apie rytų vakarų, vakarų rytų e, koridorių, Alpių pietuose. Jo vaidmuo yra labai svarbus. Atvirai kalbant, prieš pusmetį buvo daug nežinios. E, Nepaisant to, 2010 m. birželio mėnesį e, vicepirmininkas Sakalas ir keturios šalis - Prancūzija, Italija, Slovenija ir Vengrija - pasirašė Saragosoje supratimo memorandumą, pirmininkaujant Ispanijai ir dar kartą įsipareigojo skirti politinę reikšmę šiam projektui. Kaip žinia, Galime prisiminti XIX amžių, istorinę praeitį. Ir be to neturėtume jungčių į Italiją, Sloveniją, Vengriją ir taip toliau, arba jos tiesiog neveiktų. Taigi, kalbant atvirai, per pastarosius mėnesius mes padarėme nemažai pažangos. Aš dabar nekalbėsiu apie tai, koks yra koordinatorių vaidmuo, tai yra nesvarbu. Svarbu yra tai, kad Prancūzija ir Italija padarė proveržį ir dar kartą įsipareigojo skirti strateginę reikšmę ir dėmesį šiam projektui. 2001 metais buvo sudaryta Turino sutartis, tai buvo pagrindas, per pastarosius dešimt metų buvo siekiama pažangos, bet iš esmės per pastarosius penkerius metus e, jokios pažangos Italijoje nebuvo padaryta. Dabar Prancūzija ir Italija susitarė dėl konkrečių pasienio atkarpų per Alpes. Jos sutarė vykdyti projektą dviem etapais. Bus tiesiamas tunelis per istorinę liniją. Yra dar tos linijos 200 km, visas tunelis sudarys 600 km, taip pat bus nauji keliai, du papildomi tuneliai Prancūzijos teritorijoje ir vienas Italijoje. Taigi proveržis buvo padarytas birželio mėnesį. Jau sakiau, kad bandomasis tunelis e, buvo, ruošti, buvo pradėta ruošti statybų aikštelę šiam tuneliui. Ir jis buvo pradėtas tiesti. Rūpyčio mėnesį e, Susa slėnyje e, projektas buvo patvirtintas Italijos vyriausybės ir tą padarė senoji vyriausybė, tačiau naujoji vyriausybė patvirtino savo įsipareigojimus. Rugsėjo mėnesį Prancūzija ir Italija sugebėjo susitarti dėl to, kaip pasidalinti išlaidomis tarpusavyje. Kaip žinia, anksčiau bendro sprendimo nebuvo, buvo labai daug dvėjojama dėl to klausimo. Dabar galimybės yra gan geros ir mes tikimės, kad per ateinančią savaitę bus pasirašytas naujas sustarimas, na bent jau iki metų pabaigos tai tikrai. E, projekto strateginis interesas buvo patvirtintas naujojo Italijos vyriausybė, kuri pradėjo dirbti prieš savaitę, mm, pritarė įgyvendinamumo paketui ir tai, kad projektas yra strateginės reikšmės, strateginės svarbos. Taigi, pažanga tikrai yra ir aš norėčiau padėkoti ponui Mauro Pirano kuris įdėjo tiesiog milžiniškas pastangas. 190 susitikimų jis surengė, juose pirmininkavo. Ir viso to rezultatas yra sutarimas. Žinoma, dėrybos diskusijos visuomet yra sudėtingas laikotarpis, dabar, bet dabar viskas yra aišku. Ponas Perano dirbo labai gerai, taip pat įtraukė ir vietos bendruomenę ir buvo pateik, pakeitas itališkas, Italijos projektas, kas yra labai svarbu. Šiandien 10 iš 40 savivaldybių jau pritarė naujai geležinkelio linijai, tačiau situacija prieš keletą mėnesių buvo visiškai kitokia. E, taigi situacija ženkliai pasikeitė, kalbant apie vietos bendruomenių požiūrį. Dėl istorinės linijos e, buvo nemažai nežinios dėl šios linijos. Nepriklausomai tiek Italija, tiek Prancūzija dirbo ties šiuo tuneliu ir dabar situacija yra tokia, kad tunelis buvo atvertas iš naujo ir jis yra eksploatuojamas, nors ir lėtesniu greičiu ir jau kitais metais įvyks svarbių įvykių. Viena iš priežasčių yra ta, kad taikomas koridoriaus metodas. Ir kitas svarbus dalykas yra, kad abi šalis sutarė dėl bendros pozicijos. Buvo surinkta susitikimų, buvo pasikeista dokumentais. Ir tai rodo politinį įsipareigojimą žengti toliau ir imtis veiksnių. Intermodalumas čia taip pat yra svarbus, jau kolegos apie tai kalbėjo. Čia mes kalbame ne tik apie geležinkelius, bet apie intermodalinį transportą, kurio ir siekiama Lionos Turinas. Visi suinteresuoti partneriai dirba ties šiuo klausimu, ties svarbia infrastruktūra. Veiksmai bus prižiūrimi Ir aš tikiuosi, kad e, ši platforma, jos įgyvendinimas bus e, tęsiamas ir toliau ir kad visos suinteresuotos šalis bendradarbiaus siekdamos bendro tikslo. Keletą žodžių apie Italiją, Sloveniją, ponė pirmininkė, tai yra vakarinė dimensija, bet ir rytinė dimensija yra labai svarbi. Tai yra ryš, jungtis tarp rytų ir vakarų. Taigi projektas yra vykdomas Prancūzijos, Italijos patirtis čia gali padėti. Dabar yra sutarimas pasiektas renkti naują struktūrą ir aš tikiuosi, kad po rinkimų gruodžio mėnesį Slovenijoje nauja vyriausybė, kokia ji bebūtų, patvirtins tą mūsų pasiektą sustarimą. Tai būtų, aišku, labai gerai. Liono Turino projektas susilaukė sėkmės, kaip sakiau, sausio mėnesį ir aš tikiuosi, kad Italijos Slovenijos pusėje mes matysime kažką panašaus. Trečias dalykas, ponė pirmininkė. Vengrija pirmininkavo visiškai neseniai. 2010-2011 metais mes buvome susitikę neformaliame transporto atstovų susitikime Pirmasis projektas yra Hodos stoties elektrifikavimas, kuris įdėks elektrifikavimo sistemą abiejose šalyse. Ateityje mes pabrėšime didesnę struktūrinio bendradarbiavimo tarp šių šalių svarbą. Kaip žinia, bendradarbiavimas tarp valstybių narių yra labai svarbus. Kai kurios valstybės e, dirba vienos, kitos e, bendradarbiauja dvišalių pagrindų. Ir kalbant apie pagrindinį tinklą, svarbiausias mūsų tikslas yra pridėtinė vertė. Ir kad net ir pastangos dedamos nacionaliniu lygiu atneštų pridėtinę vertę. Aš tikiuosi, kad Vengrija ir Slovenija bendradarbiaus ir aš tikiuosi, kad 2012 metais mes galėsime konstatuoti pažangą ir šioje srityje. Pone pirmininkė, e, buvo sunkumų dėl to, kad projektas yra labai brangus. 672 milijonai eurų buvo skirti iki 13 metų laikotarpio ir aš tikiuosi, kad e, ateinančiam laikotarpiai bus numatyta lėšų, bet iš esmės pasienio projektai susilaukia mažesnės svarbos negu nacionaliniai projektai. Bet ponas Kalas kalbėjo nemažai apie strateginę tokių projektų reikšmę ir pats prisideda prie projektų vykdymo. Taigi buvo vėlavimo, ponė pirmininkė. Nepaisant to, aš laikausi optimistinės pozicijos. Taip, situacija, ekonominė situacija yra prasta, bet e, transporto infrastruktūros gerinimas yra Europos ateitis, kuri galėtų užtikrinti ekonomikos augimą taip pat. Taigi aš tikiuosi dirbti ir toliau ir prisidėti prie šių projektų. Sėkmės dėkuoju. Dabar ponas Kančian. Grazie, prezidente. Leggo. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau patikoti koordinatoriams ir e, pasveikinti juos su tuo, kad jie neprarado optimizmo. Norėčiau e, taip pat patikoti ponui Brinkhorstui ir a, e, matau, kad jisai tikrai tiki šiuo transporto koridoriumi ir kovoja už jo įgyvendinimą. Būtent, a, kad a, ši atkarpa tarp Prancūzijos, Italijos, Slovenijos ir Vengrijos uh, būtų įgyvendinta būtent ši atkarpa. Aš norėčiau paklausti apie šį koridorių. Geras klausimas. Iš esmės bendro pavadžio pastaba, kurį taikome ir kitiems koordinatoriams. Kai jūs rengiate šiuos koridorius, kai jūs dirbate su jais, kai jūs dirbate su koordinavimo sistemomis, kokią, kokią reikšmę turi vietos biurokratija, vietos sprendimai Jūs koordinuojate visus darbus. Ar jūs turite tam tikrų priemonių, kad būtų e, šalinamos tos biurokratinės kliūtis atitinkomis sąlygomis? Aš manau, kad jums tam tikromis sąlygomis ir būtent reikia tam tikrų įgaliojimo, tam tikro autoriteto, kad jūs e, galėtumėte bent jau e, pareikšti aiškiai savo reikalavimus. Nes būtent griežtumu tik tai pasieksime šiam pasaulyje savo tikslų. Aš manau, kad mums reikia suteikti tokias galimybės kad e, jūs galėtumėt priimti sprendimus ir nebūtumėt tik tai situacijos pagerintojai arba koordinavimo palengvintojai. Nes e, šiuo atveju mes kalbame apie transeuropinius tinklus, apie transeuropinius klausimus, apie intermodalumo klausimus. Ir kyla daugybė problemų sprendžiant šios klausimus įvairūs biurokratiniai aspektai, finansiniai aspektai. Dabar diskutuojama apie 2020 metų Europos biudžetą. Kalbama apie projekto obligacijas. Ir apie lėšas, kurios skiriamos papildomai įvairiams projektams. Mes turime būti pasirengę tam, kad šių projektų koordinavimas būtų vykdomas tinkama linkme, atsižvelgiant į e, dabartinių laikotarpio sąlygas. Taip, aš norėčiau e, apeliuoti jūsų gerą valią, e, taip pat į jūsų ryštą, kad vis dėlto jūs turėtumėte daugiau priemonių ir taikytumėte tas priemonės įgyvendinami atitinkamus sprendimus. Buvo kalbėta apie e, Sūzą e, slėnį ar, ar apie atkarpas su, ir jungti su Italija. Mes to mm, e, pabaigoje piesi gyvačio jungtis turėjo būti jau nutiesta. Ir manau, kad tai yra klausimas susijęs su naujų technologijų E, ir e, inovatyvių sprendimų klausimas, kaip ši atkarpa turėtų būti naudojama ir tiesiama. Baigdamas, e, norėčiau pasakyti, kad ko. Mm, iš esmės, koordinatoriai turi tam tikras apibrieštas užduotis, tačiau ar turi jie pakankamai galios įgyveninti tuos, tas užduotis, ar iš tikrųjų at, imamasi tinkamų sprendimų, parodomas e, ryštas ir e, būtent, kad būtų ir valdysena, ir ekonominiai klausimai pabrėžti. Tai yra svarbu. Pone Sarakianį. Žinoma, e, aš norėčiau pritarti ankstesiam kalbėtojui, yra tam tikros problemos, uh, Aš norėčiau paklausti koordinatorių, kur yra pagrindinės biurokratinės problemos, ar vietos e, valdžios institucijos, ar įvairūs komitetai, ar atitinkamos institucijos trukdo. Iš esmės, reikėtų visiems jiems projektams suteikti tam tikrą europinį pobūdį, nes yra dabar, pavyzdžiui, tokia sistema, kad reikia 27 skirtingų leidimų, jeigu norite nutiesti vieną kilometrą kelio. Aš norėčiau paklausti ir koordinatorių, ir komisijos. Iš esmės, tie koridoriai tai yra Europos iniciatyva, tai yra tos iniciatyvos išdava. Tai yra transnacionaliniai tinklai, kurie yra dabar kūriami. Uh, ir e, kaip galima išspręsti tas problemas, kuris kyla miestuose ir regionuose. Yra daugybė problemų susijusių su e, tomis atkarbomis ir ne tik Slovenijoje, bet, bet ir kitose valstybėse. Aš a, e, a, tikiuosi, kad Slovenijos ekonominės problemos a, nesutrukdys nutiesti tų atkarpų per Sloveniją, nes dabar kaip tik yra sudėtingas laikotarpis. Ir Italijai taip pat yra ne patys geriausi laikai. Čia Čia apie Triesto e, atkarpą buvo jau kalbėta. E, nes e, buvo pabrėžta, kad nenorima prisidėti prie šios atkarpos tiesimo, nes nematoma ekonominės prasmės. Galbūt jūs turite papildomas informacijos, kaip vyksta darbai. Ačiū, ponia Richteberger, kelios minutės jums. Ačiū, ponia Brinkhorstai kai aš išgirstu Jūs e, kalbant e, e, apie infrastruktūros pagerinimą kaip vieną iš pagrindinių dalykų ties, tiesančiai koridorių. Tai iš tikrųjų Jūs esate teisus. Nes tuintame regione, pavyzdžiui, kai kurie projektai nėra patvirtinti, visuomenė jiems nepritarė, tai mes turime persvarsyti tuos koridorius ir projektus. Uh, Kai, tai, kai jūs rašėte savo ataskaitoje apie e, e, pono Virano ir apie stebėseną, tai aš pritariu jums. 2010 metais buvo pabaigtas, e, pabaigta mm, ataskaita, tačiau ši ataskaita buvo parengta remiantis tam tikromis sąlygomis, o tų sąlygų nebuvo laikytasi. Ir E, iš esmės dabar kritikų net nebėra e, tame regione e, tos atkarpos. Aš manau, kad mes turėtume vis dėlto tą atkarpą, mes turėtume persvarstyti, ar iš tiesų jinai tokia reikalinga. Nes ji nėra tokia esminė. Yra alternatyvų tai linijai. Jeigu visuomenė nepritarė, tai galbūt reikėtų jas išvelgti ir į visuomenę. Uh, jos nuomonę. Mano nuomonė, mes elgiamės neteisingai, jeigu sakome, kad tai yra Europos projektas ir mes nepaisėme visuomenės nuomonės. Italijos valstybė išsiuntė daugybę kareivių į tą regioną, kad nuslopintų tą visuomenės pasipriešinimą ir žmonės ten jaučiasi kaip okupuotame regione. Žinoma, yra šalininkų to projekto, tos atkarpos, tačiau dauguma yra prieš. O priešininkai yra nutildyti, jie negali išreikšti savo nuomonės. Todėl aš norėčiau atkreipdėmėsi į tai, kad e, vis dėlto reikėtų ieškoti alternatyvų. Jeigu tas projektas yra toks prieštaringas ir toks kritikuojamas, tai kodėlgi mes neieškome kitų alternatyvų? Nes e, e, būtent tai nėra tikrai europinė būtinybė ši atkarpa. Ir norėčiau iškelti kelis klausimus. Jūs tikriausiai žinote, kad e, Italijos e, geležinkelio bendrovės iš esmės perveža daugiau keleivių. E, yra tik tai tiesiamos atkarpos kelyviniam transportui. Yra ir atskiros kitos atkarpos, kuriuose kyla panašių problemų, kaip ir minėtame regione. Ir ten, iš esmės, ten kroviniai praktiškai negabenami. Tai ar tai iš tiesų yra suderinama su europiniais projektais? Čia e, buvo e, kalba apie tai, kad reikia ir daugybės leidimų vienam kilometrui nutiesti, bet, kaip pastebėjome, reikia ir daugybės, daug daugiau finansų tiems keliems kilometrams nutiesti. E, būtent jie visuomenės to nesutinka. Aš manau, kad atkarpos būtų tokios, kad jomis būtų galima tikrai važinėti. Ir kad e, jomis važinėtų ne tik keliaivinis, bet ir krovininis transportas. Pone e, Kalačiak, e, jeigu kalbėsite tris minutės, būčiau labai dėkingas. Aš turiu du klausimus. Kaip Jūs manote į, į Italijos vyriausybė įtikins visuomenę dėl šio projekto naudos. Ir ant kitas klausimas, kaip šitas koridorius bus susijęs su Austrijos ir Čekijos koridoriumi per Sloveniją. Ačiū, Kolačekai. Dėkingas Jums, kad kalbėjote trumpai. Ponas Danton. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia, norėčiau padėkoti, norėčiau padėkoti taip pat ir ponai Brinkorstui už jūsų darbą, kurį jūs vykite šios ilgus metus. Jūs esate puikus dėrybininkas. Jums pavyko suvesti mūsų vyriausybės ir paskatinti jas pasiekti susitarimą tai buvo pakankamai sudėtinga. Jau dabar pasakyta, kad galima sudaryti susitarimą, o dabar periname į aktyvųjį etapą. Iš tiesų yra įvairių prieštaringų punktų, ginčytinų punktų, tačiau nereikia perdėti. Viskas yra įmanoma. Italijos pusė, kurioje turi būti kasamas tunelis, protestuoja prieš europinį projektą, bet tai yra tik tai italų prieštaravimas. Vietos gyventojai iš esmės irgi taip pat protestuoja. Tačiau e, tie gyventojai yra pakankamai tartiniai, nesupranta nei itališkai, nei prancūziškai mes matome, kad e, kelių transporto tarša yra tokia didelė, kad dabar reikia netgi skelbti aliarmą. Ir dabar netgi turime sumažinti greitį kelių transporto priemonių. O e, vietos gyventojai nekantriai laukia to projekto, nes jis sumažins taršą. Ir šis Alpių tunelis tikrai bus naudingas visoms pusėms. Jisai, žinoma, kainuos daug, tačiau rezultatas jo tikrai bus puikus. Todėl mes turime projektą išplėsti ir sustiprinti, e, kad būtų pašalintos ir biurokratinės kliūtis, bet to ten yra ir e, istorinė gelžinkelio atšaka. Ir mes turime taip pat užtikrinti ir istorinį vertę, ekonominę ir užtikrinti pelningumą. Pone Kramerį, dar e, trys minutės jums. Italija, kaip jau sakoma, yra beveik bankrutavusi valstybė. Ir jeigu jūs sakote, kad e, šitas projektas yra prasmingas, tada yra daugybė tų prasmingų projektų, kurie vykdomi Italijoje. E, e, ir šitas prie Genujos yra pakankamai brangus, o Vokietija, sakykime, kaip pavyzdį, negali, kaip turtinga valstybė, finansuoti tilto per, e, prie kėlio, o, da, o dabar prašome iš Italijos, kad jinai finansuotų tokius brangius projektus. Prie Zalzburgo taip pat e, nėra jokios e, atšakos, nes trūksta lėšų. Nėra O italai teigia, kad nėra jokių problemų e, finansuoti atitinkamas atkarpas iš Prancūzijos į Italiją, kasti tunelius. Niekas jais netiki, nes visų pirma turi būti bendras finansavimas užtikrinamas. Čia, e, e, žinoma, taryba, Europos parlamentas, koordinatoriai gali imtis bet kokių priemonių, bet valstybė turi finansuoti atitinkamą projektą dalį. Todėl mes turime persvarsyti savo strategiją. Jūs kaip koordinatoriai turi būti įsitikinę, kad šitie 30 projektų yra tikrai svarbus. O šitas tunelis per Alpes galbūt nėra prioritetinis. Jeigu Italijai prilaikė 30 metų, kol iš e, e, Veronos į Boloną e, nu, būtų nutestas kelias, geležinkelis, tai įsivaizduokite, kiek užtruks šitas tunelio kasimas. Tai, tai buvo, čia kalbama apie seną vyriausybę, kuri pritarė tam projektui, o dabar yra nauja vyriausybė. O kai Berlusconis e, nužengė nuo politikos piedestalo, tai valstybė praktiškai buvo bankrutavusi. Tai įsivaizduokite, ką gali dabar Italija nuveikti. Iš esmės, galbūt čia reiktų pagalvoti apie mokesčius atitinkamos, pavyzdžiui, sunkvežimėms kurie, arba automobiliams, kurie yra sunkesni negu 3,5 e, tonų, arba jų keliamoji galia tokia yra. E, gal tada nors kiek būtų sukaupta e, finansų tokiems projektams. Nes iš esmės dabar neįmanoma vykdyti tų projektų, jeigu nėra finansų. Aš e, nenorėčiau čia pradėti diskusijų. E, Pone Kenčian, jūs turite 30 sekundžių ir nenukrypkite nuo temos. Ir nesvarbu, ar Italija bankrutavo šalis ar ne, ponia Kančianė, jums žodis. Iš tikrųjų, čia mes galime ginčytis iki pat ryto dėl a, tokių dalykų. Tai yra ne tik Italijos problema šitokie projektai. Ir čia mes kalbame ne, ne apie Italijos poreikius, mes kalbame apie transporto koridorių. Uh, E, ir e, e, iš esmės, jeigu mes kalbėsime mm, apie papildomus dalykus, kurie papildo tos koridorius, tai mes kalbame ne, ne apie transporto koridorius, bet apie kažką kitą. Mes Jūs iš esmės, jeigu jau pradėtos statybos, tai turite ir toliau jas tęsti, nes kitaip nebebus jokio koridorių. Taigi, pamirškime Italiją, dabar pažvelkime į visą Europą. Visa Europa yra krizėje ir turime spręsti tą krizę. Yeah, yeah, guys, guys, guys, guys, guys. Please, have some discipline. Bičiuliai, drausmės prašau. Asirkenė, norėtumėt kažką dar pasakyti? Ne, viskas jau pasakyta. Taip, Italija pasirūpinta, bet, na, Žinote, žinome panakramas požiūrį dėl to, kaip čia tas duobės tarp Prancūzijos ir Italijos kasti. Ar dabar norėtumėt kažkaip apibendrinti tai, kas buvo pasakyta dėl šešto prioritetinio projekto? So much. Pirmininkė, man taip smagu yra būti šiame posėdėje, kad aš iškart prisimenu, kai dar buvau parlamento nariu. Iš tikrųjų, diskusijos labai įdomios. Štai bičiuliai šioje pusėje kalba apie Italiją, italai reaguoja, štai kokia vieninga Europa ir iš tikrųjų krizė dar labiau paryškina tai. Uh, Pirma mano reakcija būtų bendro pobūdžio. Visi turi teisę turėti savo nuomonę. Pane Lichtenberger, panas Kramer, Esdantė. Aišku, reikia atsižvelgti į realybę vietoje. Planai sako, aš pabandysiu išversti į anglų kalbą, kad geriausi kapitonai yra ne tie, kurie vairuoja laivą, bet kurie stovi šalia. Taigi tokia situacija būtų. Tarsi Anglijos futbolo vadybininkas, pavyzdžiui. Aišku, yra tūkstančiai tokių, kurie geriau, aišku, už tą, kuris tą darbą dirba, galėtų jį nudirbti. Uh, Taip, futbolas atrodo dar labiau emocijų e, pakursto. Pirmininkė, noriu padėkoti ponui Kančianą už jo pastabas. Koordinatoriaus kokia reikšmė, kaip panas Teliška, panas Balaš jau pasakė, galbūt ir aš galėčiau pratesti tą mintį ir pridurti naują elementą, kai Turino sutartis bus atnaujinta, aš tikiuosi, kad tai bus padaryta iki šių metų pabaigos, bus numatyta, kad komisija, atsižvelgiant į jos labai svarbu vaidmenį e, finansavime, taip pat bus ir valdyboje. Pirmas sėki turbūt Europos projektuose Prancūzijos ir Italijos valdžia susitarė, kad komisija irgi bus projekto valdyboje. Mes tarsi ta savažėlė, kuris sujungia atskiras, eleme, e, atskiras projekto dalis, nebalsuosime nei prieš vienus, nei prieš kitus. Uh, bet viską apjungsime ir be mm, Prancūzijos ir Italijos interesų aiškiai pamatysime, kad yra ir Europos interesas. Ir kaip pirmininkas sakė, tikrai Europos e, bendradarbiavimas yra natūralus ir nacionalinis bendradarbiavimas yra natūralus dalykas. Tai aš galiu pasirimti savo ilgametę patirtimį čia. Įdomu yra, kad Prancūzijos ir Italijos valdžia, ir ypač kai kalbant apie Italijos valdžią, tai tiek ir kairės, tiek ir dešinės, ir Prodi, ir Berlusconi vyriausybės, kaip kad dabar matome, nu, tikrai nori, kad tai būtų stabilumo pakto dalis, kad būtų pažvelgta plačiau, nei vien tik tai krizė. Ir aš aišku ne, nesikišiu į vidinės diskusijas, bet e, Europos parlamente, bet mūsų pozicija bendro yra tokia. Ir dėl demokratijos aš tikrai tikiu, kad e, per pastarosius penkerius metus yra peržiūrėta, e, peržiūrėtas projektas, visiškai naujas dabar yra projektas, mane Lichtenberg ir čia pasakysiu. Tikrai dauguma turi gerbti mažumą ir mažuma turi gerbti daugumą ir galų gale tai yra padaryta. Italija yra demokratinė valstybė, įstatymo viršenybės valstybė ir 10 iš 14 regionų pasakė taip, iš, to, iš 3 komun 2 pasakė taip, kai kurie projektai mūsų valstybėse uh, pavyzdžiui, ir mano valstybėje yra su daug mažesniu visuomenės palaikymu įgyveninti ir sėkmingai gyveninti. Tai aš daugiau gal pirmininkė čia ir netęsiu tų minčių. Dabar. Kai tas naujas susitarimas įsigalios, mes e, tikiuosi būsime tokia situacija, kad jau nebebus konkuravimo tarp Italijos ir uh, Prancūzijos, nebus prieš priešos bus bendras projektas, nebebus vėlavimo, galbūt iki 2013 metų. Ne visi pinigai bus panaudoti, bet aš manau, kad komisija tikrai mielai pasakys, kad dar dviejiem metam galima pratesti laikotarpį, per kurį lėšas bus galima panaudoti. Sarakenė, man atrodo, tikrai pridūrė labai svarbų elementą, ypač dėl Venecijos trieste atkarpos. Tai Ir aišku, ir nacionalinė dimensija čia svarbi. Man atrodo, birželį ar gegužę šių metų buvo sutikimas, buvo išsakytas didžiulis susirūpinimas, kad jeigu toje atkarpoje nieko nebus padaryta, tai turėsite Venecijo neturės prasmės ta atkarpa, nes ne, nebebus jungties rytai vakarai. Šiuo metu aš nežinau, koks yra, kokia yra situacija Nacionaliniai, aišku, čia darbai yra, bet tikrai paskatino jūsų mintis mane pasidomėti plačiau. Galiu tik pasakyti, kad Triesidivačio dalyje tikrai yra jau daug padaryta. Gruodžio ketvirtą dieną bus rinkimai, nežinau, kaip bus su transporto ministru, bet uh, Panašu, kad yra Slovenijos vyriausybėje tas konsensusas, gal bus jis išlaikytas, tikiuosi, kad ir iš Italijos pusės tas pats bus, kol kas galutinio sprendimo nėra. Tikriausiai dėl to, kad artėja rinkimai, bet mane labai nustebins, jeigu nauja vyriausybė, kokia jos sudėtis bebūtų, pasirinktų labai kit, skirtingą požiūrį. Dar, ponė Lichtenberger, aš išsakiau savo poziciją, man atrodo, tuo klausimu. Visi, aišku, turi teisę turėti skirtingą nuomonę. Kalbant apie istorinę liniją, man atrodo, čia jin tą savo poziciją išdėstė, kad iš tikrųjų istorinė linija yra atstatoma sausio pirmą dieną. Bus labai svarbus pasikeitimas ir aš labai tikiuosi, kad ilgas laikotarpis yra kiek dar tarnaus ta senoji istorinė linija iki to momento ir, ir, ir dar tas laikotarpis, kai ir naujoji linija jau tarnaus, bus pakankamai ilgas. Aplinkosauginį elementą mes jau aptarėm. Ponai Količiak, norėčiau pasakyti. Atsiprašau, gal jūs galėtumėt pakartoti e, klausimą, aš užsirašiau, bet uh, Ar jūs galvojate, kad naujoji vyriausybė turės kokių tai priemonių įtikinti susas lėnio gyventojus dėl projekto naudingumo? Ir antras dalykas, kaip šį koridorių susijęti su tuo koridoriumi, kuris e, kerta Čekiją, Lenkiją, taip toliau. Taip, taip, taip, atsiprašau labai dėl pirmo klausimo. Kaip aš jau sakiau prieš porą minučių, kadangi Noriu būti tikras, kad e, Pana Monti naujoji vyriausybė e, irgi laikosi tos pozicijos, aš noriu pasitikrinti. Naujoji vyriausybė galvoja, kad iš tikrųjų strategiškai svarbu vykdyti tą projektą. Dėl antro elemento, man atrodo, tikrai labai svarbus dalykas. Jūs pirmą kartą iškelėte šį klausimą. Čia mes sutikime, aišku, kad jeigu linija tarp Slovenijos, Vengrijos, uh, toliau tęstusi Ukra iki Ukrainos sienos. Gal kai kurios dalis dar neveikia, nėra elektrifikuotos, aišku, tai yra trūkumas, bet žinoma, kad tai turėtų didžiulio poveikio linijai šiaurę. Manau, kad mes pasirinkome koridoriais paremtą požiūrį ir komisija labai tai remia, aš labai tikiuosi, kad ir parlamentas ir taryba parems komisiją nes būtų labai svarbu, kad būtų palaikomas dialogas tarp tų, kurie dirba šiaurėje, štai kolegos sėdi greta manęs dešinėje ir, ir, ir šio koridoriaus. Aš tikrai labai tikiu tą dimensiją, nes Budapeštas yra labai svarbus elementas ir tradiciškai, ir istoriškai Europos geležinkelių kontekste. Taigi būtų svarbu, aišku, ta jungtis, ką jūs ir klausėte. Uh, Ir pirminkė Valentai, aš labai dėkoju už palaikymą išsakytą šiam projektui. Prancūzijos vyriausybė tikrai pavyzdingai dirbo praeitie ir tie trys tuneliai, bandomieji tie e, tuneliai yra baigti ir iš Prancūzijos pusės, man atrodo, yra įvykdytos visos sąlygos ir projektas tikrai galės prasidėti ir, ir galės būti gyvenintas. Tai tiek, pirmininkė. Ačiū, ponė Brinkhorst. Noriu padėkoti Jums visiems, ponė Balaš, ponė Telička, ponė Brinkhorst, už atvykimą į mūsų posėdį ir už tai, kad pristatėte informaciją apie prioritetinius projektus, atsakėte į klausimus ir paskatinote diskusijas, buvo ir nesutarimų, jie išriškėjo mūsų komitete, tačiau kartais tokie nesutarimai, prieštaramai yra labai geras dalykas. Transporto komitetas yra visuomet pasirengęs bendradarbiauti su jumis, siekiant rezultatų. Rezultatai mums yra svarbiausi. Suprantame, kad kyla problemų su kai kuriamis valstybėmis narėmis. Mes taip pat dėl to nerimaujame. Rytoj susitiksime su jūsų kolegomis ir manau, kad jūsų kolegos iškels tas pačias problemas taip pat. Nepaisant to, mes turime dirbti, turime žengti į priekį be jokios abejonės, turime spirti kamolį kaip galima stipriau ir tiesiai į vartus. Taigi ačiū Jums dar kartą labai kolegoms noriu pasakyti, kad kitų klausimų dabar nekelsime nes rytoj aš pats čia būsiu ir galėsime tos klausimus iškelti ir apsvarstyti. Taigi, jeigu kitų klausimų nėra, aš posėdį baigiu ir primenu Jums, kad e, sugrįžti turime rytoj 9 val. ryto ir pas mus pirmiausia atvyks ir pranešimą padarys ponas Koks, po to ponė Peis. Ir galiausiai pabaigoje mes keisimės nuomonėmis su komisijos nariu Kalas 12 valandą, o nuo 11 valandos vicepirmininkas rykiai perims pirmininkavimą iš manęs. Labai visiems ačiū.